Kate. I will now start the meeting in Swedish. Eh, ni är hjärtligt välkomna till... Eh, eh. Labas rytas, kalbėsiu švediškai. Noriu labai šiltai pasisveikinti su jumis susirinkusiais į paskutinį moterų komiteto posėdį prieš vasaros atostogas. E, tikiuosi visi gavote darbo tvarkį. Jeigu neturite pastabų, darbo tvarkį tvirtiname. Antras punktas - pirmininko pranešimai. Tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. šiek tiek pakeitėme darbo tvarkės punktą susijusi su smurtu prieš moteris. E, tas pakeitimas padarytas ponios Parvanovos prašymu, ji norėjo išbraukti tą punktą. Trečias darbo tvarkės punktas - pirmininko pranešimai dėl koordinatorių rekomendacijų. E, jūs turėjote gauti tas rekomendacijas. Jeigu negausime jokių pakeitimų dėl jų, rekomendacijos bus patvirtintos. Ketvirtas punktas - posėdžio tvirtinimas. E, posėdžio protokolo tvirtinimas gegužės 30 dienos, e, lakučio 6-12 metų, taip pat gegužės 29. Protokollen till handlingarna. Sen kommer vi in på... Taigi visus protokolus tvirtiname. O dabar pereiname prie mūsų diskusijų su pirmininkaujančios Lietuvos atstovais. Taigi, ką tik mm, Lietuva perėmė pirmininkavimą iš Airijos. Jūs taip pat esate, jūs esate naujokė šiame poste, taigi džiaugiamės, kad šiandien pas mus lankosi Lietuvos ministrė, kuri kalbės apie lygybės klausimus. Taigi, ministrė Pabedinskienė yra atsakinga būtent už šiuos klausimus turėsite galimybę jai pateikti klausimų. Ir taip pat jūs, ministrė, mums papasakosite, kas yra daroma lygybės, lyčių lygybės rytyje ir pristatysite šešių, šešių mėnesių programą. Gerbiamas pirmininkė, diktą žodį, gerbiami Europos parlamento nariai, ponė pirmininkė, ponai ir ponios. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti už galimybę pristatyti Lietuvos pirmininkavimo prioritetus lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityse. Džiaugiuosi ne tik už Lietuvą, kuri perima ES tarybos vairą, tačiau ir dėl to, kad labai norisi kaip įmanoma efektyviau ir rezultatyviau prisidėti prie svarbių temų iškelimo į pirmą planą bei numatyti esamų problemų sprendimo strategiją. Lietuva ES tarybai pirmininkaus pirmą kartą. Be abejo, visiems suprantama, kad atsakomybė, kurią perima Lietuva, ne tik kelia džiaugsmą, nesuteikia galimybę pristatyti mūsų valstybę Europai, bet ir yra didžiulis iššūkis mūsų šaliai. Ateinantį pusmetį pagrindinis mūsų dėmesys bus sutelktas į konstruktyves dėrybas su ES institucijomis, valstybėmis narėmis, siekiant kuo geresnių pirmininkavimo rezultatų. Pripažindami labai svarbu Europos parlamento atstovaujančio 500 milijonų ES piliečių interesams, vaidmenį šiandieninėme sprendimų prieimimo procese Lietuvos pirmininkavimo laikotariu, laikotarpiu mes sieksime konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo. Noriu padėkoti už jau įvykusius susitikimus su jūsų komiteto nariais e, bei jūsų delegacijos tikrai naudingą vizitą Vilniuje. Norėčiau pažymėti, kad Lietuva pirmininkavimo ES tarybai metu sieks užtikrinti sklandų ir testinį teisėkūros procesą, būdama sąžininga ir nešališka tarpininkė. Toliau sieksime tikslų užsibrieštų 18 mėnesių trejeto pirmininkavimo programoje. Sieksime pažangos visose ES srityse, prioritetą teikdami svarbiausiems šiuo metu uždaviniams – tai tęsti ES tvarkymasi su ekonominiais, finansiniais ir socialiniais iššūkiais. Tik trumpai Jums noriu paminėti, jog Lietuvos prioritetas yra patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimas – Tam reikalingas ne tik stabilus finansų tvarkymas ir globalaus saugumo modelio stiprinimas, tačiau ir įvairiapusis augimas. Siekiant toliau gilinti ir integruoti bendrąją rinką, remiamės strategijos Europą 2020 darbo atvarkę ir Europos semestru, o šios sirtys neįsivaizduojamos be lygių teisių ir galimybių, nediskriminacijos visų gyventojų tvarios socialinės apsaugos. Taigi, mano kūruojamosiose srityse užimtumo, socialinės apsaugos, lyčių lygybės, lygių galimybių klausimuose Lietuva pirmininkavimo tarybai laikotarpiu akcentuos dėmesį žmogui augančioje Europoje. To bus siekiama didinant įdarbinimo galimybės, ypač jaunimo, garantuojant adekvačią darbuotojų apsaugą ir teises, stiprinant socialinę dimensiją bei užtikrinant faktinį moterų ir vyrų lygiateisiškumą ir lygias galimybes. Kalbant apie Lietuvos pirmininkavimo prioritetus lyčių lygybės ir nediskriminavimo srityse, Svarbu pažymėti, kad vienodas, visavertis ir veiksmingas moterų ir vyrų dalyvavimas visose srityse prisideda prie ekonomikos augimo ir klėstėjimo bei Europa 2020 strategijos tikslų, ypatingai užimtumo ir socialinės įtraukties srityse. Kartu su trio partneriais Airija ir Graikija balandžio 30 dieną Dubline pasirašėme trio lyčių lygybės deklaraciją. Šią deklaraciją paskelbdami bendrus trijo lyčių lygybės prioritetus ir veiklas siekiame, kad mūsų bendras trijo partnerių darbas prisidėtų prie ekonomikos augimo, moterų ekonominio savarankiškumo didinimo ir faktinės lyčių lygybės. Nebejoju, kad iki šiol labai konstruktyvus ir efektyvus trijo partnerių bendradarbiavimas turės teigiamos įtakos užsibrieštų uždavinių ir veiklų įgyvendinimui. Lietuvos pirmininkavimo metu koncentruosimės į faktinės moterų ir vyrų lygybės siekį moterų ir vyrų lygybės kaip horizontalaus prioriteto visose politikos srityse, ypač užimtumo, klausimų sprendimui būtinas efektyvus valdymas ir įgyvendinimas. Taip pat siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybės procesą, gyvybiškai svarbu, kad tiek valstybių vyriausybės, tiek lygybės institucijos – būtų puikiai aprūpintos žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais. Kartu pastarosios privalo funkcionuoti įmanomai aukščiausių pavaldumo lygmenių. Lietuvoje moterų ir vyrų lygybės institucinis mechanizmas atsispindi nustatytus rezultatus, rodiklius. Todėl pasirinkome Pekino plat, veiksmų platformos kaip svarbaus moterų ir vyrų lygybės sirties strateginio dokumento kritinę sirtį instituciniai mechanizmai. Efektyvus institucinių mechanizmų funkcionavimas yra būtina prielaida lyčių lygybei tapti realybę, ne tik teisės aktuose ar strategijose, bet ir kasdieninėme mūsų kiekvieno gyvenime. Tiek Europos lyčių lygybės paktas, tiek Europos komisijos moterų ir vyrų lygybės strategija nurodo gero valdymo principus kaip būtina sąlyga šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems moterų ir vyrų lygybės prioritetams įgyvendinti. Siekiant įvertinti padarytą pažangą, itin svarbu ES mastu rinkti patikimą ir palyginamą moterų ir vyrų lygybės statistiką iš anksto nustatytus rodiklius. De facto moterų ir vyrų lygės, lygybės kaip horizontalio prioriteto įtraukimas į vairias politikos sirtis reikalauja specifinių darbo metodų, tokių kaip išmatuojamų tikslų, koordinavimo, pažangos stebėsenos, rezultatų vertinimo ir be bejonės matomumo. Siekiant pašalinti neligybę sirtyse ir pasiekti esminę lyčių lygybę, būtinas įvairių viešojo ir privataus sektoriaus dalyvių skatinimas, lyčių lygybės srityje dirbančių mokslininkų ir tyrėjų įtraukimas, konstruktyvus bendradarbiavimas ir parama moterų organizacijoms. Taip pat būtini tinkamai išplėtoti ir taikomi instrumentai lyčių aspekto integravimui, tokie kaip pavyzdžiui poveikio moterims ir vyrams vertinimas, priimant sprendimus ir gebėjimų stiprinimas. Manome, kad Europos lyčių lygybės instituto parengta ir birželio 13 dieną pristatyta sisteminės stebėsenos priemonė lyčių lygybės indeksas padės vertinti jau pasiektus rezultatus ir taikomų priemonių efektyvumą. Labai džiaugiamės, žinodami, kad turėsime galimybę savo pirmininkavimo metu remtis ir Europos lyčių lygybės instituto lyginamąją studiją apie valstybių narių institucinius mechanizmus. Joje remiantis patvirtintais rodikliais bus nustatyta ir palyginta valstybių narių institucinių mechanizmų pokyčiai bei šių pokyčių įtaka pastarųjų mechanizmų veiksmingumui. Remdamasi minėtą studiją, Lietuva parengs tarybos išvadas, kuriomis bus apžvelgti institucinių mechanizmų rodikliai, siekiant efektyvaus lyčių lygybo, lygybės valdymo. Išvadose taip pat bus pasiūlyti bendri valstybėms narėjams veiksmai, efektyvesniam e, faktinės lyčių lygybės siekiui. Šios tarybos išvados bus pristatytos ir patvirtintos užimtumo, socialinės politikos, veikatos ir vartotojų reikalų taryboje šių metų gruodžio mėnesį. Šį rudenį rugsėjo 13 dieną Vilniuje surenksime konferenciją Pekino veiksmų platformos kritinės srities instituciniai mechanizmai tema, kurioje aptarsime jų pokyčius ES mastu. Taip pat minėtoje konferencijoje metu keisimės gerosios praktikos pavyzdžiais, diskutuosime apie metodų ir instrumentų efektyvumą, ypač poveikio lytims vertinimą, kaip lyčių aspekto integravimo priemonę. Kartu bus pristatyta ir Europos lyčių lygybės instituto parengta studija Konferencijoje siūlymai ir rekomendacijos be abejonės bus įtrauktos į jau minėtas tarybos išvadas. Esame dėkingi gerbiamam komiteto pirmininkui už jo sutikimą pasisakyti šioje e, konferencijoje. Be to, siekdama užtikrinti nuolatinį valstybių narių ir Europos komisijos bendradarbiavimą, Lietuva dirbdama kartu su Europos komisija 2013 m. rugsėjo 11-12 d. Vilniuje surengs aukšto lygio darbo grupės lyčių aspekto integravimui posėdį. Lietuva pirmininkavimo ES tarybai metu skirs daug dėmesio labai svarbiai Europos komisijos teisėkuros iniciatyvai, tai pasiūlymui dėl lyčių balanso bendrovių valdybose direktyvos. Ekonominių sprendimų prieimimas tai sirtis, kurioje lyčių balanso stoka be ne akivaizdžiausia. Lyčių balansas stambiausiųjų kompanijų valdybose ES vidutiniškai siekia, nesiekia ap 20 procentų ir pažanga iš tiesų yra labai lėta, o atskirais laikotarpiais jos netgi ir nėra moterų išsilavinimas visoje ES viršė vyrų išsilavinimo lygį. Tad paradoksalu, kad taip mažai panaudojamas aukštai išsilavinusių moterų potencialas. Todėl visiškai palaikome ambicingą siekį ES lygmenių imtis veiksmų, didinti lyčių balansą ekonominių sprendimų prieimime. Pernai lapkritį Europos komisijos vicepirmininkės ponios Reding pasiūlytą direktyvą dėl lyčių pusiausvyros biržinių bendrovių valdybose užtikrinimo įtraukėme į savo pirmininkavimo darbo tvarkę kaip vieną iš svarbių dosje. Nors prasidėjus diskusijoms taryboje išryškėjo skirtingos valstybių nuomonės dėl šios iniciatyvos ar atskirų jos elementų, Europoje yra konsensusas dėl vyrų ir moterų pusiausvyros sprendimo prieimimo gerinimo, įskaitant ir ekonomikos sektorių. Tad džiaugiamės, kad Europos parlamentas nėra vienišas siekiant paskatinti lyčių pusiausvyrą aukščiausiose ekonominių sprendimų prieimimo pozicijose. Manau, kad tai puikus atspirties taškas kompromisų paieškai. Kartu ypač svarbu gerbti valstybių narių nacionalinius skirtumus, atkreipiant dėmesį į bendrovių teisės ypatumus, jau pasiektą lyčių atstovavimo procentą valdybose bei priemonės, kurių valstybės narės jau ėmėsi ar ketina imtis lyčių pusiausvyrai parengti. Pagerinti. Airija EPSCO taryboje 2013 m. birželio 20 d. jau pristatė pirmininkavimo metu pasiektą pažangą šiuo klausimu. O Lietuvai tenka svarbi ir atsakinga misija rasti bendrą sutarimą taryboje. Tikime, kad tai galime pasiekti. Nuo pat Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pradžios darbo grupėje sieksime užtikrinti didesnį direktyvos nuostatų teisinį aiškumą. Ši iniciatyva atsižvelgdama į nacionalinių sistemų ypatumus valstybėms narėms numato pakankamai erdvės pasirinkti joms tinkamas priemonės direktyvos lui pasiekti. Pereidama prie kitos itin svarbios bei žalojančios daug gyvenimų temos, tai yra smurto prieš moteris, norėčiau pažymėti topic that affects the lives of many, that is violence against women. We all recognize the need to reduce. Čia srityje jau yra nemažai nuveikta ES mastu, įgyvendinama DAFNE programa, primtos kovai su smurto aplinkoje Um, artimojoje aplinkoje svarbios direktyvos. Tai visų pirma direktyva dėl priekybos žmonėmis, direktyva dėl Europos apsaugos orderio, direktyva, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos ir jų apsaugos standartai. Taip pat praėjusiais metais kviesdama įgyvendinti koordinuotus politikos veiksmus nacionaliniu ir visais kitais atitinkamais lygiais ir vadovaujantis viena, visapusiškų požiūrių spręsti svarbiausius prevencijos, apsaugos, paramos aukoms ir smurtautojų patraukimo baudžiamojo atsakomybė ir kitus klausimus, taryba patvirtino dėl smurto, e, dėl smurto artimojoje aplinkoje išvadas. Jose taip pat raginama apsvarstyti galimybę parengti Europos visų formų smurto prieš moteris prevencijos ir kovos su juo strategiją, bei apsvarstyti galimybę jau 2015 paskelbti Europos smurto prieš moteris visiško netoleravimo metais. Taigi, matome, kad valstybės narės yra atsakingos už daug sričių, kuriuose turime veikti, o Europos komisija turi iniciatyvos teisę ES lygmenių. Smurtas artimojoje aplinkoje per ilgai buvo latentinis reiškinys. Svarbu pastebėti, kad būtent jis, tai yra smurtas artimojoje aplinkoje, neseniai pristatytame lyčių lygybės indekse parengtame Europos lyčių lygybės instituto įvardintas kaip vienas iš esminių sirčių. Tad tikimės, kad kartu pavyks pasiekti persilaužimą ir šioje srityje. Taigi, savo ruoštų norėčiau padėkoti Airijai už triūsą, kurį atliko kovoje su smurtu prieš moteris savo pirmininkavimo laikotarpiu. Kalbėdama ES vardu 57-ojoje Jungtinių tautų moterų padėties komisijos sesijoje New York'e, ponia Ketlin Lynch išryškino esminius iššūkius šioje srityje ir pabrėžė ES indėlį sprendžiant šią problemą. Siekiant sėkmingai mažinti smurto prieš moteris ir smurto dėl lyties apraiškas, Be abejonės reikalingas koordinuotas įvairius sektorius apimantis požiūris. Reikalingos veiksmingos ir nuoseklios priemonės, įtraukiant visus suinteresuotus subjektus, deramą dėmesį skiriant prevencijai bei smurtą sukeliančių priežasčių šalinimui. Airija, remiama Lietuvos, esmingai prisidėjo, kad moterų padėties komisijos sesija būtų sėkminga. Turime pasiremti šiuo įdirbiu ir siekti tolesnės pažangos valstybėse narėse. Kartu privalome toliau remti visas pastangas pasaulyje, kad kova su įvairiomis smurto formomis prieš moterimis formomis taptų įmanoma ir reiš, ryštingesnė. Dar viena ir neką menkesnė teisinė iniciatyva, direktyva, kuria siekiama įgyvendinti vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos principą nedarbo rinkoje. Taryboje nagrinėjama nuo 2008 metų ši nediskriminavimo direktyva yra įtraukta į mūsų darbo atvarkę. Noriu pabrėžti, jo klausimai, kuriuos norima reglamentuoti šią direktyvą, yra labai svarbus. Diskusijos taryboje yra sunkios ne vien dėl taikymos ir ties kompleksiškumo, bet ir dėl to, kad sutarties 19 straipsnis, kuriuo grindžiama šis pasiūlymas, reikalauja vienbalsiškumo taryboje. Kaip žinia, tai labai apsunkina kompromiso paieškas. Manome, kad nepaisant to, kad diskusijos taryboje įstrigusios, po kiekvieno pirmininkavimo etapo nebejotinai einame į priekį, tad esame įsitikinę, kad reikia tęsti diskusijas ir siekti pažangos šiuo klausimu. Toks yra mūsų pagrindinis tikslas. Airija darbo grupėje padarė nemažą pažangą ir dėl tam tikrų direktyvos svarbių aspektų. Mes savo ruoštų Lietuvai pirmininkaujant tęsime Airijos pradėtą darbą. Sieksime platesnio sutarimo dėl diskriminavimo savokos ir direktyvos taikymo sirties. Tam tikslui valstybių narių atstovams, mes jau, išplatin, jau yra išplatintas klausimynas, kuris padės geriau pasiruošti diskusijoms darbo grupėje ir išsameu identifikuoti valstybių narių keliamas abejonės bei nuogastavimus dėl atitinkamų direktyvos nuostatų taikymo. Kartu norėčiau akcentuoti moterų su negale teisių apsaugos svarbą. Šios moterys dažnai tampa daugelybės diskriminacijos aukomis joms kyla didesnės socialinės atskirties bei skurdo pavojus. Todėl itin svarbu imtis reikiamų priemonių moterims su negali remti, skatinti jų įsitraukimą į ekonominį ir socialinį gyvenimą. Tai ypač aktualu esant sunkiai ekonominiai situacijai. Labai svarbu užtikrinti motinų turinčių negalę bei motinų auginančių vaikus su negale, jų šeimos gyvenimo kokybę ir integraciją į visuomenę. Joms turi būti suteikta galimybė naudotis bendruomeninėmis paslaugomis. Kartu labai svarbu užtikrinti, kad ES šalys tikslingai panaudotų ES struktūrinės paramos lėšas neįgaliųjų gyvenimo kokybės didinimui bei jų teisių užtikrinimui. Žinoma, visų pirma, mes turime garantuoti moterų, ypač moterų su negale, apsaugą nuo smurto ir jų teisę į orų bei saugų gyvenimą. Dar vienas klausimas - Romų integracijos klausimas. Jis itin aktuolus, kadangi Romai sudaro nemažą ES dalį. ES, kaip žinote, gyvena 6 milijonai. Ir tikiu, kad efektyvi Romų integracija šiuo metu tikrai yra reikalinga kaip niekad. Prieš pat Lietuvos pirmininkavimo pradžią Kartu su ataskaita dėl nacionalinių Romų integracijos strategijų vertinimo Europos komisija pateikė siūlymą dėl tarybos rekomendacijų dėl Romų integracijos. Šis dokumentas apima bendras rekomendacijas valstybėms narėms dėl integracijos priemonių gerinimo, švietimo, sveikatos, užimtumo ir būsto įsigijimo sirtyse. Komisijos siūlymas yra reikšmingas, siekiant patobulinti valstybių nacionalinės Romų integracijos strategijas. Labai svarbu, kad dokumente akcentuojamas vaikų ir moterų teisių apsaugos klausimas. Šis aspektas yra ypatingai jautrus ir aktuolus, kalbant apie Romų situacijos gerinimą Europoje. Nebejojame, kad sulauksime valstybių paramos, dėl šio itin svarbaus aspekto. Šiai Europos komisijos iniciatyvai savo darbo atvarkėje skirsime didelį dėmesį. Kartu gruodžio mėnesį vyksiančioje EPSCO taryboje sieksime siūlymo prieimimo, tikiu, kad ši iniciatyva ženkliai prisidės prie efektyvesnio Romų integracijos priemonių įgyvendinimo valstybėse narėse. Na, o dabar trumpai norėčiau paminėti iš ties svarbę direktyvą dėl geresnės neščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų saugos ir sveikatos. Pirmiausia, esame dėkingi airiams už visas pastangas išjudinti šią svarbę iniciatyvą. Niekam nėra paslaptis, kad situacija išties nėra paprasta, tad gerbiamą Europos parlamentą kviestume apmastyti ir surasti didesnio lankstumo galimybės šiuo klausimu. Be abejo, esame pasiruošę siekti bendro sutarimo, iniciatyvos iš suinteresuotų šalių, Tačiau šiuo metu te galime įsipareigoti, kad jeigu vyks kokių nors poslinkių parlamento ar tarybos pozicijoje, mes kaip pirmininkaujantį valstybė šiuos pasiūlymus tikrai atidžiai išnagrinėsime. Mėly parlamentarai, dėkoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi jūsų paramos per ateinančius iššūkių pilnus pusę metų. Šis pusmetis išties ypatingas ir sudėtingas Lietuvai. Tikimės, kad jis bus reikšmingas visai Europai. Gerbiamas pirmininkė, dabar mielai atsakysiu į komiteto narių klausimus ir su nekantrumu lauksiu bendrų diskusijų, darbų ir galimybių pasiekti numatytus mūsų bendrus tikslus. Ačiū. Thank, thank you very much, Minister Papagenskienė. I... Dėkojame ministrai Pabedinskieniai ir nebejoju, kad klausimų bus. Pirmiausia, koordinatoriams suteiksiu žodį. Pone Gabriel, EPP frakcijos atstovė. Damlių ministrą. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės Lietuvai pirmininkaujant, taip pat norėčiau padėkoti Jums už pristatymą. Labai daug paliesta mūsų čia atliekamo darbo aspektų, tas darbas liečia mus visus, tačiau tas darbas e, vis daugiau ir daugiau klausimų mums visiems kelia, todėl norėčiau pabandyti rezumuoti tuos didelius klausimus, kurie man kilo klausantis jūsų. Mm, tokie bendresni klausimai. Pirma, e, Jūs labai kalbėjo, daug kalbėjote apie efektyvius institucinius mechanizmus. Galbūt galėtumėte pateikti išsamesnės informacijos, kokie tai būtų konkrečiai mechanizmai ir kaip gali tie mechanizmai paveikti e, realų gyvenimą, nes būtent to laukia tiek moterys, tiek visi e, ES gyventojai. Todėl aš norėčiau sužinoti, kokiuose prioritetinėse srityse tas mechanizmas bus e, įgyvendinamas ir taikomas. Taip pat jūs nurodėte, kad tęsėte darbą susijusi su e, direktyva dėl vyrų ir moterų e, balanso. E, e, ir kalbėjote apie konsensusą taryboje, tačiau norėčiau, kokia yra Lietuvos pozicija dėl to, ar tą direktyvą reikia ar nereikia taikyti privalomai ir ką pirmininkaujanti Lietuva galėtų nuveikti, e, kad e, tas toks tekstas būtų efektyvesnis gyvenime. Dar vienas dalykas, kuris buvo nepaminėtas jūsų pristatyme. E, Tai yra gender pay up. Daug. E, mes, e, e, mums reikėtų įsivaizduoti, kokiu konkrečių priemonių reikėtų imtis susijusių su vyrų ir moterų atlyginimu. E, mes matome, kad veiksmai vyksta, bet jie vyksta ne taip efektingai, kaip norėtųsi. Edita Bauer pranešėja teikia tam tikras rekomendacijas, kurios gali būti panaudotos. Aš taip pat galvoju, kad Lietuvos pirmininkaujant, e, Lietuva pirmininkaujanti valstybė gali labai nemenka vaidmenį šioje srityje suvaidinti ir tai gali taip pat būti įrašyta tarp prioritetų. Taip pat jūs minėjote, e, kad negalima skatinti dirbti moterų, jeigu jos žinos, kad už tokią pačią kvalifikaciją kaip vyrai ir už tokį patį darbą gaus mažesnį atlyginimą. Dar vieną klausimą dėl konkrečių priemonių. Kokia jūsų pozicija dėl valstybių narių Istanbulo konvencijos pasirašymo e, ir e, ratifikavimo. Kaip e, elgsis su šią iniciatyvą Lietuva, ar planuojama imtis kažkokių konkrečių priemonių ir kaip nacionalinė politika bus remiama Europos priemonėmis. Taip pat norėčiau pabaigti atkreipdama jūsų dėmesį į vieną labai savo rūpintį aspektą. Manau, kad mes turime nepamiršti tiek veikdami išorėje, tiek e, vystymo politikoje, tiek e, e, visur kitur, kad e, moterų klausimas yra toks klausimas, kurio palenkti negalima į kitą pusę. Vyrų ir moterų lygybė turi būti ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, smurtą prieš moterį konfliktuose. Tad norėčiau atkreipti Lietuvos dėmesį, kad to nereikia ir negalima pamiršti ir kiekvieną dieną tą reikia priminti. E, nekalbu jau apie tai, kas, kalba, e, kas vyksta Marija. Next is the coordinator from S&D, Mrs. Thompson. Dabar socialdemokratų frakcijos koordinatorė ponė Thompson. Ačiū pirmininkė, gerbiama ministrė, džiaugiuosi, kad lankotės mūsų komitete. Man teko garbė susipažinti su jumis Vilniuje, kai lankėmės ten su mūsų delegacija. Ir jau tada man buvo labai smalsu išgirsti jūsų pirmininkavimo programą. Man tikrai įspūdį padarė tas didelis e, klausimų, nagrinėsiamų klausimų sąrašas. Manau, kad jūs tikrai paminėjote visas svarbiausias e, problemas susijusias su moterimis, kurias siekime spręsti. Kalbėjote apie lyčių aspekto integravimą, apie smurtą prieš moteris ir minėjote ir Romų integraciją. Šiame komitete mes rengiame pranešimą dėl Romų moterų ir visų problemų, su kuriomis jos susidarė, mums reikia strategijos skirtos Romams, nes, pavyzdžiui, mano šalyje politikai yra visiškai sutrikę, jie nežino, kaip spręsti Romų problemą. Mes neturime patirties, nežinome, kas vyksta, todėl reikia europinės strategijos, kuri padėtų spręsti šią problemą. Jūs taip pat kalbėjote apie direktyvą E, kurią dabar nagrinėjame, tai yra moterų e, skaičius įmonių valdybose. Noriu paklausti, kaip vertinate galimybės baigti dėrybas dėl šios direktyvos dar Lietuvos pirmininkavimo metu. Kitas dalykas, kuris padarė man įspūdį, buvo tai, ką jūs sakėte dėl diskriminavimo draudimo direktyvos. Uh, Ši direktyva yra perdodama iš vienos pirmininkaujančios valstybės kitai jau daugybę, daug laiko. Turiu galvoje direktyvą dėl nediskriminavimo nedarbo vietoje. Mūsų komitetas sprendžia moterų teisų klausimus ir apskritai gilinasi į bendrus lyčių lygybės klausimus. Ir akivaizdu, kad su daugybė problemų susiduria LGBT grupės atstovai. Ir aš žinau, kad Vilniuje, Vilniaus savivaldybė uždraudė LGBT eitynės. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu ir jūsų nuomonę dėl nediskriminavimo direktyvos. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Prašau neviršyti trijų minučių. Dabar žodis poniai Blinkievičiūtėj. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū e, gerbiamą ministrę už tai, kad atvykote į mūsų komitetą. Žinau, kad labai nelengva, todėl kad turi dalyvauti ne vienam komitete, bet dėl didžiulės atsakomybės ne trijuose. Vakar tikrai labai sėkmingai pristatyt Lietuvos pirmininkavimo prioritetus užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Ir e, šiandien e, tikrai, kaip sakė mano kolegos Europos parlamento, mano kolegė Brita Thompson, kad labai plačiai užsimojo Lietuva paliesti daugelį klausimų ir padaryti pažangą lyčių lygybės rytyje, bet todėl, todėl aš tikrai linkiu sėkmės, kad būtų tam tikras rezultatas per tuos šešis mėnesius. Nežinau, kaip atsakingai Lietuva ir jos pareigūnai ruošiasi šitam e, pirmininkavimo laikotarpiui. O dabar dar noriu atkreipti e, dėmesį ir savo kolegų, kad labai džiaugiuosi, e, kad Lietuvos vyriausybė tikrai palaiko dvi labai e, svarbias direktyvas tai yra antidiskriminacinę direktyvą ir moterų kvotas valdybose. E, nes labai svarbu, kad pati pirmininkaujanti valstybė pritartų tom direktyvom, e, ieškotų tam tikros pažangos ir vestų sėkmingas dėrybas su kitom valstybėm narėm. Nes dėl šito abiejų direktyvų tikrai nelengva bus pasiekti pažangą, nes kiek žinau, yra tam tikros šalis, kurios tikrai nepritarė, kad tokios direktyvos atsirastų. Todėl iš tikrųjų mano klausimas būtų, ar tikitės tam tikros pažangos dėl antidiskriminacijos direktyvos direktyvos ir dėl moterų kvotų e, valdybose per e, šitą pusmetį. Ir aišku, tai labai priklausys, ar bus priimtas Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu moterų kvotų, valdyb, moterų kvotų valdybose direktyva, kaip greitai mes čia Europos parlamente rasim bendrą sutarimą ir kada mes priimsim e, šią direktyvą. Na ir dar porą klausimų. Kaip jums sekasi bendradarbiauti su Vilniuje įsikūrusiu lyčių lygybės institutu? ar ir kitos šalis narės naudojasi, e, naudojasi tom paslaugom, e, tą patirtim, tais tyrimais, kuriuos gali atlikti institutas ir kaip Jūs manote, ar reikėtų dar kažkaip tą darbą tobulinti, ar iš tikrųjų, iš tikrųjų jo e, parengti dokumentai gali būti sėkmingai panaudoti e, vystant lyčių lygybės politiką. Ir e, paskutinis klausimas, Jūs savo pristatymę sakėt, kad viena iš prioritetinių sričių Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu tai yra institucinių mechanizmų tobulinimas, kaip ir klausė mano kolegė, aš dar kartą irgi noriu kokius konkrečiai jūs siūlysite e, ministrų posėdžiuose veiksmus, ministrų tarybai veiksmus konkrečias priemonės, kad šitie mechanizmai tikrai būtų efektyvūs, nes manau, kad tikrai kai kuriuose valstybėse jie susilpnėjo per ekonominę ir finansinę krizę. Ir baigdama dar kartą linkiu kuo geriausios sėkmės ir gerų rezultatų. Ačiū. Thanks a lot, and I didn't realize that the coordinator, the arm, Mrs. Yanukadakis, will want to take. Atsiprašau, nepastebėjau, kad ponė Jana Kudakis, ECR frakcijos koordinatorė, norėjo pasisakyti, taigi suteiksiu dabar į žodį. Ačiū pirmininkė, galvojau, kad mane pamiršote. Pirmiausia, noriu padėkoti ministrei už puikų pranešimą. Visada labai džiugu matyti, kai pirmininkauti pradeda viena iš mažesnių valstybių narių. Tai yra labai svarbu, nes tai rodo, uh, kokia demokratiška gali būti ES, kad e, kažkurio metu mes visada pasijaučiame e, lygus, nors kartais pirmininkas ir užmiršta mums suteikti žodį. E, manau, kad jūs savo pirmininkavimo programą įgyvendinsite tikrai veiksmingai. Vienas iš didžiausių iššūkių, turbūt jūsų pirmininkavimo laikotarpiu, bus kvotos, lyčių kvotos įmonių uh, E, valdybose. Ir aš asmeniškai esu prieš šį dalyką. Ir žinoma, vyks įdomios diskusijos dėl to, ar priemonės turi būti privalomos, taip pat ar reikėtų um, pri, įtraukti ir mažas ir vidutinės įmonės. Taip pat norėčiau paminėti vieną renginį, kuris vyks rugsėjo 8 dieną. Tas renginys e, vadinsis auksiniai sijonai, norėčiau jūs jį pakviesti, ten dalyvaus ir JAV įmonių atstovai, Taip pat jūs kalbėjote apie smurtą prieš moteris. Čia aš jums visiškai pritariu. Ir visiška netol, visiškas tokio smurto netoleravimas yra tikrai gera mintis. Džiaugiuosi, kad jūs ją paminėjote. Tačiau norėčiau paminėti ir kitą dalyką, tai yra moterų lytinių organų žalojimas. Female tokie dalykai vyksta kai kuriuose šalise slapta, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. E, manoma, kad e, dėl tokios praktikos nukenčia maždaug 64 tūkstančiai merginų. Mm, valstybės narės šią problemą vertina skirtingai. Pavyzdžiui, prancūzai, Niderlandai ją vertina kitaip negu Junktinė karalystė. Aš manau, kad vertėtų šią temą panagrinėti. Ypač džiaugiuosi, kad jūs darėte nuorodą ir į priekybą žmonėmis. Tai yra labai aktuali problema, manau, kad ji dar paštrės, aštrėjant ekonominiai kriziai. Čia mes turime užbėgti įvykiams už akių ir realiai spręsti iššūkius. Ačiū. Next is Maureen Chatea. Mrs. Maureen Chatea, please, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Je... Dėkoju trys klausimai ministrai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pasisakymą, buvo labai įdomu, labai informatyvu. Pirmasis klausimas susijęs su vyrų ir moterų lygybė. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs labai domitės atlyginimų lygybę, Marija Gabriela pabrėžė, e, kaip svarbu aktyviai darbuoti šiuo klausimu. E, taip pat buvo paminėtas Edith Bauer pranešimas. Aš norėčiau dar vieną punktą pridėti. E, labai svarbu kad e, lygybė siekiant tarp vyrų ir moterų būtų siekiama ir karjerų lygybės, nes šiandieną karjeros tarp vyrų ir moterų tikrai labai nevienodos ir ta karjeros neligybė e, ir į, į, dėl tos neligybės ir atlyginimų neligybė, ir moterų e, skurdas pensi, pensijoje atsiranda. Tad norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šitą punktą ir norėčiau, kad su Vilniaus e, lygių galimybių institutu e, dėl tos karjerų e, neligybės pagal, pagalvotumėte. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti Ekonominės krizės metu mūsų atliktos įvairios studijos parodė, kad krizės poveikis moteriams buvo didesnis negu vyrams. Moterų, vyr, moterų darbui taip pat buvo didesnis negu vyrų darbui tas krizės poveikis, tad norėčiau, kad jūs galėtumėte taip pat šiuo klausimu pagalvoti, kadangi krizė e, Krizė dar padarė sunkesnį gyvenimą moteriams, ypatingai e, kalbant apie darbą ir joms. E, na, ne tai, kad išeiti iš darbo. Jos, jeigu jos išeina iš darbo, tai jos gauna ten kažkokias tai išmokas. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį at, at, apskritai kri, į krizės poveikį moterų darbui. Tai yra tikrai dramatiškas dalykas, kalbant apie vyrų ir moterų lygybę ir apie tai tikrai reikėtų labai pagalvoti ir ties tuo klausimu padirbėti. Aš manau, kad ne vienas E, narys e, prašė, kad 14 metai būtų tokie metai, kada būtų galvojama apie derinimą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo, kad būtų paskelbti tokiais metais. Ir kitas dalykas, kurį norėjau paliesti. Esu Europos socialinio fondo nuolatinė pranešėja. Šis Europos socialinis fondas yra profesinio integravimo fondas, kaip jūs tą ir žinote. Ir tas fondas taip pat turėtų būti panaudotas siekiant vyrų ir moterų lygybės. Ypatingai šiame parlamente kiekviena e, politinė frakcija labai susitelkusi ties tuo, kad 25 procentai iš sanglaudos fondų patektų į socialinį fondą. Kad socialinis E, kad socialinis klausimas taip pat būtų vienu iš ramščių, kalbant apie e, lygybę. Uh, Dar kalbės du kalbėtojai po tris minutės. Pirmiausia, ponė Gurmai. Ačiū. Man pasisekė, nes aš lankiausi vizito metu Lietuvoje Aš esu įsitikinusi, jau tada buvau įsitikinusi, kad jūs nusiteikę dirbti. Buvo malonu sustikti su jumis ir jūsų kolegomis puikiai darbuotojų komanda. Lietuvos pirmininkavimo metu teks svarbius klausimus spręsti, lyčių lygybės klausimus spręsti pastaraisiais metais, ypač kriziai įsisiautėjus, tai nebuvo prioritetas. Ir Čia parlamente buvo parengtas puikus pranešimas, aš buvau šešėlinė pranešėja. E, mes negalime leisti, kad moteris grįžtų į namus, negalime, kad įsigalėtų principas kinder, kiuche, kirche, kuris galioja anksčiau. Ir Elizabet teisingai pasakė, dabar e, paskutinė proga pasiekti realios pažangos iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Kai yra tvirta e, politinė valia, tuomet galima rasti ir sprendimų. E, dabartinės krizės metu reikia rasti dar daugiau lyčių lygybės. Nes jeigu to neužtikrinsime, tai vėliau moterys e, gyvens skurdžiau. Dabartinė krizė reikalauja daugiau kokybės, daugy, daugiau demokratinių, socialinių ir ekonominių priemonių. Savo programoje, ministrė, jūs paminėjote konferenciją. Būtų įdomu gauti daugiau informacijos. Malonu, kad dalyvaus mūsų pirmininkas, bet galbūt galėtumėt patikslinti konferencijos temą ir kokie bus prioritetai. Man rodos, vyks ir Viduržėmio jūros regiono konferencija rugsėjo 12 dieną. Ji vyks Paryžiuje. Nežinau, ar jūs dalyvausite, bet tai būtų labai svarbu. Mes norime kliautis jūsų vadovavimu ir parama būsimą pusmetį ir linkime jums sėkmės. Dar porą klausimų. Moteris bendrovių valdyboje. Aštuoni ministrai nenori pasirašyti. Europos parlamentas aiškiai yra pareiškęs, kad tai būtų labai gera investicija ir todėl nesuprantu vyrų, kurie to nesupranta. Reikia strategijos, kaip įtikinti tuos aštuonis vyrus, ministrus, kurie nenori prisijungti prie to, sakykime, rėmėjų klubo. E, svarbu, kad tekstas neliktų vien simbolinis, popierinis pareiškimas. Kaip mes galime, kaip mes galime pasiekti realių rezultatų. Ir dar noriu pabrėžti tai, ką Gabrielė sakė. E, dėl atlyginimų skirtumų ir dėl rezoliucijos. E, taip, iš tikrųjų, ta praraja egzistuoja. Moteris du mėnesius per metus dirba palyginus su vyrais nemokamai. Taip pat e, ta spraga yra daug didesnė ir pensijas palyginus, ir dėl to moterims iškyla skurdo rizika. O taip pat motinystės atostogų direktyva yra svarbus dokumentas, E, tai tikra gėda tarybai, kad e, direktyva ten yra blokuojama. Manau, kad moteriams turėtų tekti daugiau dėmesio. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria dar eh, as boas-vindas à Sra. Ministra, agradecer a sua exposição. Eh, Pone Estrela, ačiū, pirmininkė. Dėkoju ministrai už įdomų pranešimą noriu palinkėti Jums sėkmės gyvendinant tą labai didelio užmojo programą. Mano klausimas Jums būtų štai koks. Tai yra vadinamosios motinystės atostogų direktyvos peržiūra. Deja, direktyva taryboje blokuojama nuo 2010 metų spalio. Tačiau Laiko mums liko nedaug, artėja rinkimai į Europos parlamentą, jie vyks kitų metų gegužės mėnesį. Taigi jeigu pavyktų ko nors pasiekti dabar, būtų labai gerai, jeigu sugebėtume greitai imtis veiksmų. Bet jeigu nieko nebus padaryta, tai bus tikrai sunku paaiškinti piliečiams, kaip galėjo atsitikti taip, kad penkerius metus Europos institucijos nesugebėjo pasiekti jokio susitarimo tokią svarbę temą kaip šeimos Europoje. Šiuo metu Europos Sąjungo sąjungos piliečių pasitikėjimas Europos institucijomis yra smukęs labai žemai ir manau mes turėtume pasiūsti teigiamą signalą piliečiams, kad atgautume bent dalį jų pasitikėjimo. Be to, būtų labai įdomu iškirsti, ar ketinate pasiremti tomis pastangomis, kurių ėmėsi pirmininkavusi Airija ir jūs, ministrė, pati tai minėjote. E, Pone Ketlin Lynch labai domėjosi tą temą ir stengiasi išeiti iš aklavietės. Dabar krizė naudo, krize naudojamasi kaip e, pasiteisinimu praktiškai kiekvienoje srityje. Tai yra pasiteisinimas, kodėl neinvestuojama į socialinę politiką. Tačiau e, dar e, didesnis iššūkis nei ekonominė krizė yra demografijos iššūkis, su kurio susiduria Europa. Toje direktyvoje yra numatoma daugybė priemonių, kuriomis būtų galima uh, pasinaudoti siekiant pakeisti dabar vyraujančias demografinės tendencijas. Demografijos specialistai mums pateikė nerima keliančių žinių. Jie teigia, kad jeigu tendencijos nepasikeis, Europa, tokia kokia ji yra dabar, tiesiog nustos egzistuoti gyventojai sensta, gimstamumas yra mažas ir apskritai labai keičiasi gyventojų sudėtis. Taigi reikia turėti visą tai galvoje ir jeigu jūs pasinaudosite tais atvirumo signalais, kuriuos siunčia parlamentas, uh, manau, taryboje būtų galima kažko pasiekti, būtų galima žengti vieną žingsnį pirmin, e, įnešti savo indėlį, kad galiausiai susitartume ir kad tas susitarimas atitiktų Europos šeimų lūkesčius ir poreikius. Bet jeigu net nepradėsime dialogo šią temą, tai neturėme, neturėsime jokių galimybių žengti pirmin. Manau, kad reikėtų bent išsiaiškinti, e, kur mūsų nuomonė sutampa ir kur skiriasi. Taigi dabar svarbiausia būtų pradėti kalbėti. Turiu galvoje, kad parlamentas ir taryba turi pradėti diskusijas ir žiūrėti, ar pavyks sutarti, pasiekti susitarimą. Parlamentas nuolat siunčia atvirumo ir lankstumo signalus. Mes esame pasirengę siekti sprendimo. Tikiuosi, kad taryba taip pat yra pasiruošusi pasiūsti tokį patį signalą. Ministrė, aš su kolegomis. E, Prie šio dosie dirbu nuo pat parlamento kadencijos pradžios, nuo 2009 metų. Dirbome su visomis pirmininkaujančiomis šalimis, bet niekada nesulaukdavome jokios tarybos reakcijos ir tai mus tikrai nuvylė. Manau, kad kitais metais per rinkimų kampaniją daugeliu vyriausybių teks e, prisimti atsakomybę, joms teks aiškinti šeimoms, ir moteriams visoje Europoje, kodėl net nesugebėjo pradėti dialogo tą temą, kodėl net nebuvo kalbama apie galimybę patvirtinti tą pasiūlymą. Aš nekalbu čia apie konkrečias priemonės ir sutarimą dėl jų, tiesiog manau, kad reikėtų pradėti dialogą. Dėkoju. Dabar ministrė turės galimybę atsakyti į klausimus, pateikti komentarų, klausimų ir pastabų užduota daug, tačiau apgailestauju, bet jums neteks ilgiau kaip 10 minučių jiems atsakyti. Prašau žodis jums. komentarams, už jūsų, už jūsų klausimus ir be abejonės už, už tuos gražius palinkėjimus. Uh, Um, kuriais mes tikrai vadovauksimės um, artimiausiai pusmetį. Iš tiesų dėkui, kaip ir gerbiamas pirmininkas minėjo, e, klausimų labai daug, mes labai, aš labai aktyviai, intensyviai e, iš tiesų užsirašinėjau ir fiksavau, nes tai, tai vėlgi mums padės e, gerinti darbą tą mūsų pusmetį. Tai yra labai svarbu jūsų išvalgos. Tada aš jums leidus labai trumpai norėčiau kiekvienam parlamentarui bent jau po klausimą atsakyti ir parodyti taip jums gerbiami parlamentarai dėmesį, tiesiog po vieną pagrindinį klausimą, kurį, manau, reikėtų atsakyti. Tai e, pirmiausia, gal poniai Gabriel norėčiau atsakyti dėl e, dėl e, kvotų, klausimo, kurį jūs man uždavėte dėl balanso, kokia yra Lietuvos pozicija. Tai e, mes tikrai, kaip ir minėjau, skirsime šiai, e, šiai iniciatyvai labai daug dėmesio, jis Lietuvos prioritetas. Ir pirmininkavimo, pirmininkavimo laikotarpiu vienas iš svarbesnių EPSCO e, tarybos darbo atvarkėje. Be abejonės mūsų pagrindinis tikslas yra siekti kuo didesnės pažangos šiuo klausimu. Užduotis be abejonės nėra lengva, mes tą puikiai suprantame, nes visų valstybių labai skirtingi yra atskaitai kaitos taškai, situacijos labai skirtingos, todėl ir nuomonių yra tikrai gausa. Platesnio valstybių palaikymo be bejonės sieksime per direktyvos nuostatų aiškumo didinimą ir abejonių dėl siūlomų priemonių proporcingumo šalinimą. Taip pat e, manome ir, ir mūsų tas pagrindinis galbūt tikslas šiuo klausimu, tai yra užtikrinti, kad direktyvos tikslas jos taikymo praktikoje valstybėms narėms būtų kuo aiškesnis ir suprantamesnis, kad dėl direktyvos įgyvendinimo valstybėms narėms nekiltų e, papildomų e, klausimų ar kažkokių kitokių neiškumų. Tai Galbūt tiek trumpai, dar tiesiog norėčiau paminėti, kad e, jūs minėjote apie Stambulo konvenciją, tai iš tiesų Lietuva yra pasirašiusi Stambulo konvenciją, apie ką jūs kalbėjote dėl dėl e, darbo užmokesčio netolygumų. Mes e, suprantame, kad tai yra labai svarbu ir iš tiesų reikėtų visoms valstybėms e, narėms dėti pastangas, kad tai, kad tai nebūtų, bet kiekvienoje valstybėje yra turbūt skirtingi ūkio sektoriai, turbūt yra skirtinga segregacija ir dėl to, kad, sakykime, galbūt moterys dirba daugiau paslaugų sektorė, kuris yra socialinių paslaugų sektorė, kuris yra mažiau apmokamas, jų atlyginimas tas mažesnis didesnis. Tai iš tiesų tas klausimas, klausimas yra labai aktuolus, svarbus, be bejonės jisai, jisai turėtų būti sprendžiamas. Tai būtų tiek, Toli, e, toliau norėčiau atsakyti parlamentariai poniai Thompson. E, Thompson labai aktualius klausimus ponia e, Thompson iškėlė, aš kaip minėjau, ir Romų direktyva yra labai svarbi ir moterų, tas, moterų ypatingai moterus, moterų reikšmė ir vaidmuo ir integracija moterų Romų yra labai svarbi dėl nediskriminavimo direktyvos, kaip ir, kaip ir minėjau, tai iš tiesų yra labai sudėtinga situacija, 19 straipsnis, kuris reikalauja um, vienbalsiškumo taryboje, iš tiesų tai valstybėms narėms. Uh, narėms, na, tai sukelia taryboje tam tikrą koliziją dėl, dėl sprendimo. E, labai norėčiau dar poniai Tomson, kurios gal ir nėra dabar, bet atsakyti dėl eitinių. Iš tiesų, eitinės Vilniuje tikrai vyks, tik tai yra deramasi dėl gatvės, kurioje vyks ir, ir tikrai čia šiuo klausimu viskas, viskas yra gerai. Toliau norėčiau atsakyti gerbiamai parlamentariai Vilijai Blinkevičiūtei. Jūs iškėlėte taip pat labai daug klausimų apie lygių lyčių lygybės institutą. E, tiesiog noriu pasakyti, kad tikrai mes džiaugiamės tuo bendradarbiavimu ir manau visos valstybės narės naudojasi lyčių lygybės instituto paslaugomis. E, yra rengiamos įvairios studijos, kurios padeda ir pagerina iš tiesų prie, sprendimų prieimimą, tiesiog duoda tam tikrą pamatą kiekvienam, kiekvienam kiekvienai problemai e, giliau ir aktualiau išanalizuoti ir spręsti. Tai tikrai manau. Taip pat aš Jums norėčiau atsakyti, kadangi tai yra mūsų vienas iš prioritetų ir, ir gerbiami kiti parlamentarai klausė ir ponė Gabriel klausė dėl institucinių mechanizmų, kas yra mūsų pagrindinis prioritetas iš, iš Pekimo, Pekino platformos. Tai tiesiog noriu, noriu Jums pasakyti, kad moterų ir vyrų padėtis vis dar ne vienoda ir, ir kaip ten bebūtų pažanga pakankamai pakankamai yra lėta šiuo klausimu, be faktinės lyčių lygybės sunku siekti be bejonės ir, ir pagrindinio mūsų dokumento, tai Europa 2020 strategijos tikslų. Ir akcentuojant būtent užimtumo sirtį, norėčiau pasakyti, tai lyčių lygybės tikslų vienodas e, praktinės moterų ir vyrų padėtis dar nėra pasiekta nei ES mastu, nei, nei valstybėse narėse. Tam, kad moterų ir vyrų lygybė būtų užtikrinta ne tik de jure, bet ir de facto, reikalingas, na, efektyvus į konkrečius rezultatus orientuotas e, valdymas, tiesiog reikalingas e, tam tikras institucinis mechanizmas, kuris duotų rezultatą. Tam būtini, tai, tai įtvirtinta yra ir Pekino veiksmų platformoje, ir Europos lyčių lygybės e, pakte be abejonės ir Europos komisijos moterų ir, ir vyrų lygybės strategijoje. Ehm, mes, kaip ir minėjome, trijo lyčių lygybės deklaracijoje, kad e, vienodas visavertis ir veiksmingas viso žmogiškojo potencialo panaudojimas tiek, tiek moterų, tiek vyrų e, iš tiesų kūrė kiekvienai valstybei pridėtinę vertę ir daro Europą bendruoju mastu iš tiesų konkurencingą. Tad valstybėms narėms siūlym, siūlysime atitinkamus veiksmus efektyvinimui skatinti, pavyzdžiui, e, gebėjimų, žmogiškųjų gebėjimų stiprinti stiprinimas, statistikos pagalytį, sisteminimas, įrinkimas ir analizė, nes tai vėlgi yra svarbu sprendžiant vieną ar kitą klausimą šiuo aspektu. Na ir be bejonės, kas yra labai svarbu prie institucinių mechanizmų pažymėti, kad yra reikalinga na, stebėsena ir atskaitomybė. Tai yra tokie galbūt pagrindiniai, pagrindiniai institucinių mechanizmų tema, momentai, kuriuos norėt, norėjau Jums pasakyti. Uh, Dabar norėčiau atsakyti gerbiamai parlamentarė Joanai Kudakis. Jūs iškėlėte keletą klausimų dėl kvotų, dėl kvotų aš kaip ir, kaip ir minėjau, jūsų kolegoms atsakiau. E, dėl smurto noriu pasakyti, kad iš tiesų smurtas tai yra, na, netoleruotinas bet kokioje aplinkoje ir kad dokumentas dėl smurto, jis yra iš tiesų labai svarbus. E, klausimas taip, jūs kaip ir minėjote, jis nuo 2008 metų įstrigęs taryboje ir sunkios, sunkios diskusijos vyksta dėl, dėl taikymo sirties ir jo kompleksiškumo. Išsiskyrė šiuo, šiuo klausimu daugelio valstybių narių e, pozicijos e, ir vėlgi dėl, dėl to, kad 19 straipsnėje yra, yra reikalingas vienšališkumo E, taryboje pritarimas. Tai be bejonės apsunkina įvairias kompromiso paieškas. Ir, tačiau nepaisant to mes suprantame, kokia yra smurto svarba e, jos eliminavimo iš visuomenės, iš veiklų ir iš tiesų, ir iš tiesų mes dėsime visas pastangas ieškodami kompromiso šiuo klausimu. Dabar norėčiau atsakyti vieną klausimą, ponia Išartier. Jūs kalbėjote apie moterų ir vyrų lygybę, karjer, karjeros e, galimybės, nevienodas vyrų ir moterų ir, ir apie eigės įtaką į šios procesus. E, tai iš tiesų noriu pasakyti, kad e, Taip, mes, mes manome ir aš kaip ministrė iš tiesų manau, kad uh, tas toksai disbalansas atlyginimų srityje, tiek pensijų, tiek atlyginimų srityje, na, jis yra, yra tikrai nepatrauklus, Europoje šiai dienai 16,2 procento, bet aišku, mes galim pasidžiaugti, Lietuva 12 procentų tik tai turi skirtumą tarp vyrų ir moterų atlyginimo. E, iš tiesų, tas, jo, iš tiesų reikėtų labai giliai šitą problemą išanalizuoti ir, ir, ir, ir pažvelgti, nes tai yra labai svarbu ir įvertinant tai, kad ateina pensijų pensijinis amžius žmonėms ir, ir tada e, yra na, papildomos reikalingos socialinės pašalpos ar dar kas, jeigu žmogus neturi galimybės um, oriai um, tiesiog naudoti savo pajamomis uždirbtomis. E, aš taip pat sutinku, kad na, krizė negalėtų būti, krizė negalėtų būti tas rodiklis, e, dėl kurio mes sakome, kad visos bėdos dėl krizės tikrai taip neturėtų būti. Vis dėlto turėtume turime ieškoti sutelktai sprendimų, sprendimų ieškoti ir, ir tiesiog išeliminuojant tą krizės faktorių. Taip pat e, noriu pasakyti dėl finansinių instrumentų, ką jūs kalbėjote dėl sanglaudos fondo. <clears throat> Aš manau, kad aplamai bet koks fondas, bet kokia investicija į žmogiškai kapitalą, ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyras, E, yra labai patraukli, sveikintina ir reikalinga visoms valstybėms narėms, vėlgi grįžtant prie, prie pridėtinės vertės kūrimo tiek nacionaliniu lygiu, tiek, e, tiek Europos e, Sąjungos lygiu ir konkurencingumas be bejonė šalių auga, tai investicijos į, į, į mokymus, į švietimą, į visas kitas sirti šiuo klausimu yra labai svarbu. Tai būtų tiek. Uh, Toliau norėčiau atsakyti, norėčiau atsakyti <clears throat> poniai mm, Zitai Gurmai vėlgi, kaip ir minėjau, apie atlyginimų klausimą, e, tai, tai mes iš tiesų galvojame, kad taip neturėtų būti, dėja yra tokia situacija ir, ir sieksime šiais klausimais bet kokiu atveju m, mm, pažangos. E, kaip ir jūs minėjote, mes turėsime renginį darbo tvarkėje. Darbo tvarkėje yra tikrai labai pilna apie institucinius mechanizmus ir iš tiesų mes džiaugiamės, kad e, mums pagelbė ir padeda Europos lygių lyčių galimybių institutą su savo studijomis. Mes iš tiesų turėsime tam tikrus pasiūlymus tos konferencijos metu. Manau, jeigu turėsite galimybę, mielai, mielai sudalyvauti toje, <laughs> toje konferencijoje. Dėl dėl Paryžiaus norėčiau pasakyti, kad turiu tą informaciją e, ir tikrai pagal galimybės mes, mes sudalyvausime, nes manome, kad e, šie klausimai jūsų komiteto e, plotmėje iš tiesų yra labai svarbus ir svarbus aplamai visoms valstybėms narėms. Tai, tai būtų galbūt tiek galbūt būtų tiek. Ir norėčiau atsakyti gerbiamai poniai Estrelai dėl e, motinystės, dėl motinystės direktyvų. Taip, e, iš tiesų, kalbant apie tai, aš, aš kaip, kaip ministrė tikrai esu už tai, kad e, E, kiekviena, kiekviena mama turėtų galimybę derinti ir vaiko auginimą, ir integraciją į darbo renką, ir į visuomeninės veiklas. Suprantu, kad, kad ši motinystės atostogų direktyva yra sudėtinga. E, suprantu, kad parlamentas pasiūlė 20 savaičių, 20 savaičių ir atlyginimą 100 procentų per tą laikotarpį. Aš manau, kad e, parlamentas parlamentas šiuo klausimu šiek tiek galbūt bus lankstesnis ir mūsų pirmininkavimo laikotarpiu be bejonės e, manau, kad mes e, mes surasime bendrą sprendimą ir aš tikrai palaikau, palaikau jūsų mintis, jūsų iniciatyvas ir labai džiaugiuosi, nes tikrai manau, kad tai yra svarbu, įvertinant tai, kad, kad e, gimstamumas mažėja visose praktiškai Europos valstybės narėse, tautos senėja, tai manau, kad uh, tas požiūris į mamas, į motinas e, kiekvienoje valstybėje narėje ES lygių yra tikrai sveikintinas ir, ir, ir, ir svarbus. Sieksime ir, ir darysime, dėsime visas pastangas, kad e, surastume galutinius teisingus sprendimus. Ačiū. Ačiū. Tack så jättemycket. Labai dėkoju. Taip, labai ačiū Jums, ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą. Manau, kad jums susidarė įspūdis, kad mes esame tikrai pasišventusių žmonių grupė, turime griežtas nuomonės įvairiais klausimais. Ačiū, kad apsilankėte čia savo pirmininkavimo pradžioje ir aptarėte daugybę klausimų, atsakėte į daugybę klausimų, tai yra tikrai teigiamas ženklas ir mes esame pasiruošę bendradarbiauti su pirmininkaujančia Lietuva. Sėkmės jums ir ačiū.